linija. Kovo 28 ir 29 dienos posėdžių protokolai yra jums pateikti, ar kas nors prieštarauja. Panašu, kad prieštaraujančių nėra, todėl protokolą tvirtiname. Ponas Dimitar Stojanov 2000.